temos. APP frakcijos vardu buvo pateiktas prašymas, kad Santiago Fixeras būtų paskirtas į, dirbti į delegaciją daryboms su Palestinos taryba vietoj Ermini Mazonė. Ar kas nors prieštarauja? Jei ne, tai tuomet šis paskirimas yra patvirtinamas.